nuo to priklausys ir kas pasisakė. Na, o dabar galime eiti prie darbo atvarkės ir dabar bus pono Sario pranešimas nagrinėjimas dėl teisėkuros delegavimo. Taigi pirmiausia, sveikiu žodį pranešėjai, ponai Sairi. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Šefčovič alelnök úr. Sok szónok azzal kezdi a... Dėkuoju. Daugelis pranešėjų savo pasisakymų pradžioje sako, kad jų tema yra pati svarbiausia. Tikriausiai jūs leisite ir man e, tą pačią prabangą. Bet gal mano teiginys bus labiau pateisinamas negu kad kitų. Teisėkuros įgaliojimų delegavimas yra viena iš svarbiausių naujovių įrašytų į Lisabonos sutartį, nors gal mažiausiai apie šį klausimą kalbama. Tie, kurie kritikavo Lisaboną, visuomet kalbėjo apie demokratijos deficitą. Tačiau ši teisė yra viena iš plačiausių, toliausiai siekiančių parlamento teisių. Ką jį reiškia? Jį reiškia, kad parlamento nariai, kuriuos tiesiogiai išrenka piliečiai, piliečių vardu, gali nuspręsti, stebėti ar prieštarauti gyvendinimo procedūroms kurias įdėgė komisija. Bendro sprendimo procedūra padidino mūsų įtaką. Parlamentas e, turi svaresnį žodį, nes bendro sprendimo procedūros apreptis išsiplėtė. Tai reiškia ir kokybinį veiksmų patobulinimą, priimant teisėkuros aktus ir deleguojant įgaliojimus ši tema yra mano šios dienos pasisakymo tema. Mes ilgai ir sunkiai kovojame už tai, kad sprendimai, kuriuos priima komisija pagal teisėkuros įgaliojimų delegavimą, būtų kad parlamentas galėtų tokius sprendimus stebėti dabar. Praeitie iškilę buvo nemažai problemų. Viskas buvo susijęs su tarp instituciniu darbu ir tai nebuvo veiksmingas tikrinimas. Nauja galimybė kuri išdėstyta Lisabono staties 290 straipsnėje pakeis mūsų darbo pobūdį. E, pirmiausia, čia parlamente. Ir aš noriu paaiškinti žmonėms, kurie pirmiausia e, sėdė lankytojų ložėje, kad mes kalbame apie demokratiškesnę Europą. Parlamentas ir taryba negali atsižvelgti į visas ES teisės aktų detalės. Parlamentas susirenka plenarinėje sesijoje kas mėnesį ir kaip šiandien pamatėme, ne visi, ne visuomet gali atvykti. Tačiau turime e, turėti teisę tikrinti teisės aktus, teisėkuros aktus, e, kurių gyvendinimą delegavome komisijai. Parlamentas turėtų kaip galima geriau pasinaudoti šią teisę, ją branginti ir suvokti, kad tai yra ir mūsų pareigų dalis susijusi su sutarties tekstu mes pasinaudojame savo teisėmis ir liekame savo pareigas ir stipriname demokratiją Europos Sąjungoje. E, teisėkuros atstovai, parlamentas ir taryba dabar įgavo naujas teisės. Ir dar dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Labai jums ačiū, o dabar komisijos vardu pasakys ponas Ševčevičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Sairiui už tokį kokybišką pranešimą. Komisija labai vertina parlamento paramą deleguotų teisės aktų atveju. Suprantama, čia E, galima reglamentuoti visus klausimus susijusius su e, įgaliojimu. Ir kaip tik toks buvo komisijos komunikato tikslas. Komunikatas pasirodė gruodį ten kaip tik nurodi, nurodytas praktiškiausias ES teisėkuros kelias. Pabrėšiu, kad komisija pritarė bendro supratimo ar tarp institucinio susitarimo minčiai, kadangi tai iš tikrųjų tada nu, nustatys reikiamą teisėkuros aktų rengimo tvarką. Komisija sveikina pranešimą. Taip, tam tikrais klausimais galim ir nesutarti, tačiau bendri tikslai yra tie patys. Tai būtent e, efektyvumas, skaidrumas, e, teis, tai yra įgaliojimų e, pusiausvyra. Na, o dabar konkrečiai, labai trumpučius komentarus pateiksiu. Pirmiausia, 290 straipsnio, ypač jo antroji dalis dėl įgaliojimų atskirimo. Tai čia mes kitaip žiūrim į teisėkuros subjekto kontrolės galę. Tačiau mums čia atrodo svarbu paieškoti praktinių sprendimų, kai kalbam apie konkrečius teisės aktus. Toliau įgaliojimų delegavimo, delegavimo e, trukmė tai pritarėm minčiai e, tokio ne, nebilaus pritarimo e, minčiai, kurią randam pra, pranešime, kadangi tas, tai, tas tai jau buvo anksčiau. Toliau dėl taikymos ryties trukmės, tai Taip, mes irgi pritarėm pranešėjo nuomonė, nuomonėj, kad dviejų mėnesių formuluoti ir dar pratesiant laikotarpį dar dviem mėnesiams, tad iš ties e, dėl to mes galėsim trys institucijos sutarti. Ir jau buvo dešimt konkrečių pavyzdžių, E, kurie pasiteisino pagal dabartinius teisės aktus. Dabar skubos procedūra. Čia jau buvo iškių pavyzdžių anksčiau kad yra tam tikrų klausimų, sakykime, maisto produktų sauga, tai labai, tai prireikia skubos procedūros ir todėl labai svarbu numatyti dar skubesnę procedūrą negu toji, kurią siūlo pranešėjas. Jums leidus baigsiu dėl prieš, neprieštaravimo procedūros pritar, neprieštaravimo procedūros. Taip, labai svarbi šita procedūra, tai yra, sakykime, pagal tą procedūrą galim tada e, išnagrinėti 250, suderinimo procedūrą 250 teisės aktų. Tai apimtų taip pat ir tas sritis, kurios iki šiol dar nenumatytos, bet būtent tos rytis jau bus sprendžiamos pagal šitą suderimo procedūrą įsigal... po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tad ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū komisijos nari. Dabar e, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos komiteto vardu ponas Leininas. Labai ačiū ponė komisijos nari, ačiū ponė pirmininkė. Taip, Europos parlamentas labai ilgai laukė šito komisijos žingsnio e, būtent komisijos e, dokumento dėl įgaliojimų delegavimo. Dar 2008-aisiais buvo 10 tūkstančių tokių 6 tūkstančiai deleguotų e, aktų. Čia turiu galvoje visu, visi antrinės teisės aktai, kurie anksčiau buvo priiminėjami pagal komitologijos procedūrą. Komisija ir parlamentas neturėjo didelių galių tok, šiuo atveju, o dabar padėtis pasikeitė po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir mes, bent jau parlamentas ir komisija, pasidarė visą vertės e, tarybos E, partnerės. Tad mes dabar e, būsim bendri teisėkuros subjektai. Tačiau šiuo atveju mes turėsim gauti informaciją iš komisijos tuo pat metu, kaip ir informaciją, kurią komisija teiks tarybai. Ačiū. Toliau politinių frakcijų atstovai. Ponas Koello, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, brangus kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Sairį už tokį puikų pranešimą. Lisabonos sutartis, kaip jau pasakyta, sustiprino Europos parlamento e, teisėkuros įgaliojimus ir kartu parlamento kaip demokratinės kontrolės institucijos vaidmenį. Tad mes turėtume ne vien tuo džiaugtis, bet taip pat turėtume pasidžiaugti ir tuo, kad naujoji teisėkuros sistema e, baigė vadinamąją komitologijos procedūrą. Dabar jau Lisabono sutartyje randam straipsnį, kuris e, būtent e, reglamentuoja mūsų parlamento galės. Pirmiausia, E, parlamentui ir komisijai taip pat numatoma veiksmų laisvė tam tikra, net ir tam tikrais esminiais, e, esminių teisės aktų e, atveju. Tačiau iš tikrųjų numatoma visa teisėkuros galių, visas galių spektras. Be to, kaip jau buvo pasakyta, kad mes dabar e, parlamentas būsim tokia pat svarbi institucija kaip ir taryba. E, Dar norėčiau atkreipti du, dėme, du dalykus, dėmesį į du dalykus Sajerio pranešime. Pirmiausia, papildomi mm, įgaliojimai e, teisėkuros subjektui, jeigu jie susikirstų su 290 straipsniu ir antras iš, iš ankstinis informacijos dokumentų pateikimas ir trečia visos kalbinės teisės aktų versijos turėtų būti parlamentui pateiktos dar prieš tai, kol parlamentas imsis nagrinėti tokių teisės aktų pasiūlymus. Dėkuoju dabar socialistų, socialdemokratų vardu ponas Rapkai, bet jo salėje nėra, tad suteikiu žodį poniai Lichtenbergą, žaliųjų vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad šitie struktūrinio pobūdžio klausimai dažnai nėra pakankamai gerai vertinami. Kalbu apie santykius tarp trijų institucijų. Ponas Airis apibendrino santykius tarp šių institucijų savo pranešime ir tai padarė tikrai labai kokybiškai. Tuos santykius tarp institucijų pakeitė Lisabonos sutartis ir nereikėtų to, tai to ignoruoti vienokiais ar kitokiais būdais. Taip atsirado todėl, kad Europos parlamentas ir taryba yra sulyginamos kaip vienareikšmės institucijos per teisės aktų kūrimo delegavimą, per teisėkuros įgaliojimų delegavimą. Ir į tai yra ypač svarbu mums ir norėtume, kad būtų sukurtos visos prielaidos tiems santykiams įsigalioti pas, reikia pasiekti to, kad parlamentas visus dokumentus gautų laiku, kad galėtų tinkamai pasiruošti sprendimams ir juos priimti. Čia galbūt kalbame ne apie mūsų pozicijų suvienodinimą, bet apie tai, kad e, mūsų priimti susitarimai būtų tvirti, patikimi, kad jie nebūtų priimami atsižvelgiant į esamą politinę situaciją. Ir kad taip atsitiktų, mums reikia tvirtų taisyklių, kurios padėtų apsaugoti parlamento teises, kad nebūtų vadovaujamasi tik tai kažkokiamis teorinėmis taisyklėmis. Tad ačiū labai, ponė Šarė, jūsų indėlis tikrai labai naudingas ir konstruktyvus. Ačiū, bet dėja pasibaigė jūsų kalbėjimo laikas, sako pirmininkė. O dabar norėčiau pakviesti uh, kons, ne, konservatorių reform, reformų frakcijos atstovo nėra. Tada Laisvės ir demokratijos frakcija Dortmund. Dortmund. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešėjas teisus, kalbėdamas apie demokratijos deficitą. ES yra elitinė struktūra, kuriai trūksta to deficito, tai apsižau demokratijos ir tas deficitas didėja ir po Lisabonos, galima sakyti, deficitas dar labiau padidės. Mane kelia didelį nuospodį, nuostaba kelia didelį, kad pranešėjas e, mano, kad 290 straipsnis yra sprendimas. Mes galvojame, kad jis komisijai visgi suteikia galimybę papildyti ar keisti teisės aktus ir ta galimybė yra pernelyg laisva, per daug suteikia laisvės komisijai, galima interpretuoti tą galimybę labai laisvai. Ir mes norėtume visgi užtikrinti tam tikras garantijas, kad komisijai deleguotas teisės būtų uh, apribotos ir e, galbūt pranešėjas turi taip pat čia šito klausimu savo nuomonę, kur galbūt pakanka jau tų teisių suteikimo, nes čia vėlgi kalbame apie dar didesnį įgaliojimų suteikimą nerenkamai komisijai, išrenkamo parlamento, kaip ten bebūtų to Lisabonos sutartį parašyta. Mes visą laiką teigiame ir teiksime, kad Lisabonos sutartis e, neturi demokratinio legitimumo, E, didžiąją dalimi dėl to, kad nebuvo organizuojami referendumai, e, taip pat dėl to, kad referendumą visos tais pagrindinės politinės partijos Junktinėje karalystėje pažadėjo, paskui visos atsisakė šito savo pažad, padažo. Taigi 290 straipsnis yra e, legitimios sutarties produktas. Į, tas straipsnis padidina deficitą, nebent pranešėjas manytų kitaip. Norėčiau išgirsti jo nuomonę. Dėl to mes prieš šitą e, straipsnį ir jo taikymą dėkoju. Dėkoju dabar Hans Peter Martin, neprisijungusių narių vardu. E, labai ačiū. Aš esu proeuropietis, bet esu prieš Lisabono sutartį, nes e, išgirdome ką tik argumentus, kurie uh, E, leidžia, e, at, neleidžia užtikrinti norimo aiškumo ir tai yra susijęs su e, būsimų kartų gyvenimu. Aš esu realistas ir sakau, taip, teks gyventi su tuo, ką turime, bet svarbu pažymėti, kad 290 straipsnis palieka laisvę interpretavimo, ne tik uh, taryba dabar gali atšaukti delegavimą, bet taip pat ir parlamentas. Manau, kad turime savo priminti taip, kad tokia yra padėtis. Bet tai, ką sakė ponas Lainės, taip pat yra tiesa. Dabar tūkstančiai teisės aktų yra atsidūrę pilkojoje zonoje ir labai sunku juos sekti. Susidarė įvairių uh, situacijų, kuriuose antieuropiečiai uh, kelia galvą ir mums dabar labai svarbu e, viską teisingai padaryti. Jeigu pažiūrėsime į dešimtą punktą, e, pasaky, pamatysime, kad ten siūloma dokumentų perdavimo klausimą išspręsti. Daugelis iš mūsų žinome apie laisvės teikti informaciją e, dokumentus kai kuriuose valstybėse narėse Bet čia, kaip Europos parlamento nariai, turime užtikrinti, kad informacija e, mus pasiektų visa, kad nereikėtų pasikliauti kitais. Nes kalbame apie tūkstančius teisėjų kuros e, aktų, dėl kurių įgaliojimai bus perduoti. Mes turime čia galvoti pirmiausia apie demokratiją. Dėkoju, niekas nenori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone tikau, vis tik tai. E, prašom kalbėti. Jau veikia jūsų mikrofonas. Pirmininkė. Komisarė. Norėčiau pasakyti, kad Lisabonos sutartis e, įdėgė naujovę, tai yra teisėkros įgaliojimų delegavimas, apie tai kalbama 290 straipsnėje pagal procedūras galima pakeisti neesminės e, teisės aktų dalis ir parlamentas gali deleguoti e, atitinkamas galės komisijai. Komisija įgauna įgaliojimus veikti, minimalus laikotarpis prieštaravimams ir atšaukimams pareikšti yra e, taip pat numatytas parlamentas ir uh, taryba gali vykdyti priežiūrą, kaip gyvendami deleguoti į teisėkuros aktai. Numatytas laikotarpis, per, per kurį galima pareikšti prieštaravimą ir e, turime kalbėti čia apie skaidrumą, kurio ir kurį reikia siekti su įgaliojimų delegavimu. Daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi dabar žodis ponui Šefčiovičiui. Dėkoju. Aš norėčiau sureaguoti į du gerbiamų parlamento narių pasisakymus. Visiškai pritariu ponui Lainenui, kuris sakė, kad Lisabonos startis įdėgė labai e, svarius pakeitimus. Pranešės panas Airis apie tai taip pat kalbėjo. Norėčiau pasakyti, kad mes suvokiame, jo procedūrą reikia naudoti tuo pačiu parodant visišką pagarbą teisės aktų leidėjų. Tai yra susijęs su bendradarbiavimo dvasia. Dėl skubių klausimų, skubos procedūros norėčiau jūs visus patikinti, kad mes ją pasitelksime tik tai labai išskirtiniais atvejais. Mes E, žinome, kad jeigu per nelik dažnai pasiteltume šią priemonę, ji nepadėtų mūsų geriems santykiams ir mes to nenorime. Dėl pono Koelio e, ir ponos Lichtenberger pastebėjimų norėčiau jūs abu patikinti, kad mes labai stengsimės e, kaip galima greičiau jums pateikti visus dokumentus, taip pat ir tarybai, taip pat pateiksime visas e, kalbinės versijas. E, Lisabono startis įdėgė labai svarbų pakeitimą dėl teisėkros ir finansinių dalykų. Europos parlamentas įgauna tokias pačias galės kaip ir taryba. Norime išplėtoti naujo tipo bendradarbiavimą, į kurį būtų įtrauktas parlamentas parengiamuosiuose darbuose susijusiuose su teisėkuros įgaliojimų delegavimu. Ir mes e, dabar deramės dėl pagrindų susitarimo tarp parlamento ir komisijos, kuriame būtų kalbama apie mūsų bendradarbiavimą. Dėl kitų kalbėjusių e, neribotų įgaliojimų, jie kalbėjo apie neribotus įgaliojimus pagal 290 straipsnį, bet taip nėra. Jūs e, teisėjai, kurios atstovai, nuspręsite, ką deleguoti komisijai, o ko ne. Jūs turėsite taip pat galimybės atšaukti įgaliojimus ar tikrinti, kokius pasiūlymus ketina pateikti komisija. E, teisėkros atstovų galios labai aiškiai išdėstos sutartie ir komisija, aišku, gerbs šias galės ir teisės. Dėkuoju. Labai ačiū. Komisijos e, nariui dabar grįšim prie pranešėjo pono Sairio. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai. Ačiū kolegoms, kurie dalyvavot diskusijoje. Norėčiau taip pat padėkoti už gerą bendradarbiavimą tarp atskirų komitetų. Ypač norėčiau padėkoti aplinkosaugos klausimų komitetui kadangi jums teks nemažai durb, darbo teks. Ačiū taip pat politinėms frakcijoms už bendradarbiavimą. Čia dabar Šiaip jau mes kovojam už savo teisės, palyginti su komisijos ir tarybos kaip teisėkuros institucijų teisėmis. Ir iš ties, manyčiau, kur kas lengviau tai daryti, kovoti už savo parlamento teisės, jeigu e, ir kitų komitetų bei politinių frakcijų atstovai pritartų mūsų nuomoniai. Tai reikštų kalbėjimą vienu balsu Tai reikštų kartu ir geresnį mūsų geresnį pasinaudojimą savo teisėmis. Dabar komisija kalbėjo apie suderinimą ir e, skubos procedūrą ir atvejus, kada jos bus grėbiamasi E, tad čia šiuo atveju kalbam apie tokią teisėkuros e, procedūrą, kai anksčiau nebuvo e, teisės aktai priimami bendro sprendimo procedūra. Čia buvo kalbama apie prieigą prie dokumentų, tad teisės galėtų būti patikslintos. Na ir dauguma tokių atvejų bus atliekamos konsultacijos E, ir kita vertus dar tebelieka klausimas, kaip bus galima panaikinti paskutinius mūsų e, teisų, e, tai yra teisų apribojimus. Tačiau atveju mes suinteresuoti tuo, kad mūsų teisėkuros teisės būtų išplėstos užuot jas varžius. Anksčiau mums teko netiek daug teisių, anksčiau žmonės šiaip jau tik iš mandagumo įsiklausydavo į mūsų nuomonę. O dabar padėtis visiškai pasitei, pasikeitė ir tokiu būdu tikrai mūsų, kaip teisėjai, kuros institucijos galios gerokai įsiplėtė. Tad e, iš ties dabar mes, e, tik tai nuo mūsų priklausys, kiek mes e, suteiktais įsigaliojimais pasinaudosim. Ačiū. Taip, dabar baigsi. Tai yra šiuo klausimu bus balsuojama per ateinančią plenarinę sesiją Bruselėje. Toliau pereikim prie kito darbo tvarkės klausimo. Žodinis klausimas dėl aviacijos saugos. Konkrečiai Europos.